Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad prieš raketinės gynybos skydas yra parodimas mano pasitikėjimo mano šalyje. Mes dislokuosime tris įrenginius su trimis raketomis. Diskutavome su JAV dėl e, to, kad e, šis skydas pradės veikti 2015 metais. Aš manau, kad Prieš raketinės gynybos skydo klausimą reikėtų svarstyti ir Euro Europos parlamente. Naujoji sistema nėra nukreipta prieš Rusiją, ji yra skirta kovoti su kitomis grėsmėmis. Mes iš tikrųjų atsižvelgėme į Rusijos nuomonę ir peržiūrėjome šios skydo architektūrą. Ateityje vyks dvišalės diskusijos, kad būtų pasiekta susitarimų o Rumunijos parlamentas ratifikuos šį susitarimą. Dėkuoju, ponas Papastamkos. Nu, aš norėčiau kalbėti apie ekonomikos situaciją valstybėse narėse. Manyčiau, kad mums reikėtų palaikyti bendrąją valiutą ir apsaugoti bendrąją valiutą nuo įvairių manipulacijų. Mes matėme, kad buvo manipuliuojama euru. Ir tai sukėlė didžiulę ekonominę krizę Graikijoje ir didelių problemų kitose valstybėse narėse. Tai dar kartą parodė, kad mums yra reikalinga labai aiški ir tvirta pozicija dėl ekonomikos valdymo. Šių metų pradžioje buvo pateiktas pasiūlymas dėl bendro fondo įsteigimo Aš manau, kad ponas Ren dabar dirba šią linkme ir mes laukiame, kol komisija pateiks savo planą. Dėkuoju. Pan. Ačiū. Dabar žodis ponas Iturgai Samgulo. Ačiū, ponė pirmininkė. Eh, Ispan Mm, Jos teismas patvirtino tą, ką žinojome, kad Venezuelos prezidentas Čavesas bendradarbiavė su ETA ir Kolumbijos teroristais, jis yra teroristų pagalbininkas, padeda teroristų žmogžudžiams, padeda jiems pinigais, suteikdamas postus Venezuelos vyriausy institucijose ir jis yra nusikaltelis, todėl kaip Baskas Noriu stipriai pasmerkti pono Čaveso elgesių, raginu Europinės institucijas prisimtis veiksmų, kad būtų pasmerktas pono Čaveso, ponas Čavesas. Taip pat noriu priminti e, pirmininkaučiai valstybei ir Zapatero vyriausybei, kad negalimite draugauti su ponu Čavesu, nes jei Ispanijos vyriausybė, kad, kad nesenai matėme, nusižemindama nusilenkia ponui Čavesu, tai reiškia, kad ji padeda remti e, terorizmą, kenkti e, saugumui bei laisvę ir demokratiją Ispanijoje bei visoje Europoje. Ačiū. E, pani Vasilika Vorika Dančila. Pone Dančila, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjungos solidarumo fondas pakankamai neblogai veikė, tačiau pirmieji jo naudojimo metai atskleidė esamus trūkumus. Lėšos negali būti panaudojamas pakankamai greitai, nėra skaidrumo, aiškių kriterijų, kuomet lėšos gali būti paskiriamos gamtinių katastrofų atvejais. Norėčiau priminti, kad Rumunija sulaukė ES pagalbos po potvinių, bet pinigai gauti su dideliu pavėlavimu. Taigi iš jų didelės naudos nebuvo. Taigi manyčiau, kad mums reiktų užtikrinti kaip įmanoma e, greitesnę finansavimo galimybė, naujos taisyklės tikrai mums padėtų, tai būtų naudingas sprendimas. Esu tikras, kad visi piliečiai tuo tik pasidžiaugtų. Hace ya mucho tiempo que Fidel Castro y su oligarquía terminaron con. Ponas Hidalgo, prieš kurį laiką e, Fidelis Castro galutinai palaidojo Kubos revoliucijos idėjas revoliucijos, e, kurią daugelis žmonių pasaulyje rėmė. O dabar Kastro brolių diktatūra labai aiškiai pademonstravo, kaip jie elgėsi su politiniais kaliniais savo šalyje. Tas pats pasakytina ir apie e, jo požiūrį į žmonės, kurie išvažiavo iš šalies. Kastro elgėsi kaip Franko. Buvo manoma, kad e, bus išgelbėjamos gyvybės, o e, atsitiko priešingai. Mes kaip europiečiai turime griežtai pasisakyti už žmogaus teisės. Pone Tanja Farun. był present. Euh, pan Pat the Cope Gallagher. Ponas Gallagher. Euh, pan Gianni Vatimo. Ponas Gianni Vatimo. Pone pirmininkė, Žinoma, kad komisija ir pirmininkaujantį Ispaniją spartina darbą ir darybas su kai kuriomis e, pietų ir centrinės Amerikos valstybėmis, kad e, galima būtų pasiekti tų darybų pabaigos iki gegužės mėnesio. Kaip Eurolat asamblėjos narys, aš noriu pasakyti, kad egzistuoja rizika jog spartindami dėrybas mes nepakankamai dėmesio skirsime žmogaus teisėms ir e, žmogaus teisų laužimui, kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Kolumbijoje yra persekiojami profsąjungiečiai, Hondūro e, vyriausybė yra e, karinio perversmo būdu atėjusi vyriausybė, e, Kastarikoje taip pat yra problemų susijusių su žmogaus teisėmis. E, todėl e, svarbu, kad komisija ir pirmininkaujanti šalis e, elgtųsi atsargiau dėrybose. Pone Volis, kadangi šiandien tarptautinė moters diena, norėčiau kalbėti apie moterų sveikatą. Apie tą klausimą, apie kurį labai mažai kalbama prieš keletą metų mes kalbėjome apie tylę ir labai skausmingą moterų lygą - endometriozę. E, ši lyga žlugdo e, moteris, jų šeimas ir veda prie nevaisingumo. Galbūt e, mes nenorime apie tai kalbėti, nenorime to įvardinti, bet aš dar kartą pakartosiu - endometriozė neaiškios yra šio susirgymo priežastis, tačiau ši lyga užklumpa vieną iš dešimties moterų. Šią savaitę, ši savaitė yra informavimo apie endometriozę savaitę visoje Europoje. Taigi mes turėtume rimtai žiūrėti į šią lygą sirgančias moteris ir jų šeimas. Džiaugiuosi, komisarė, kad jūs šiandien esate čia ir aš tikiuosi, kad iki kitų metų bus numatytas tinkamas finansavimas šiam klausimui. Dėkuoju. Pone Bulė. Pirmininkė kolegos. Aš norėčiau kalbėti apie uraganą Ksintiją, kuris dėl kurio žuvo daugiau negu 60 žmonių vakarų Europoje. Jis taip pat atnešė labai didelės materialinės žalos. Taip pat sukėlė ir didžiulį pyktį. Tokios nelaimės buvo galima išvengti, e, jos pasiekmes buvo galima sumažinti. Vakar Prancūzijoje ir visoje Europoje matėme, kad yra regionų, kurie gali nukentėti nuo potvinių ir labai svarbu užtikrinti tokių um, regionų apsaugą. Tie regionai turi apsaugoti mus nuo įvairių gamtinių nelaimė. Turime pasirūpinti, kad bendrijos taisyklės būtų labai griežtai taikamos, laikomos, taikomos. Struktūriniai fondai turi būti skiriami e, bio įvairoviai užtikrinti, taip pat saugumui mes turime galimybę pertvarkyti nacional... natur... gamtinę aplinką. Dėkuoju. Předsedo, dámy a pánové, v minulém týdnu přinesla významná česká média informace. Ponas Streičiak kalba. E, žiniasklaida informuoja apie tai, kad čekų vairuotojai Vokietijoje yra tikrinami daug dažniau, jie yra tikrinami e, kropščiau ir nepamatuotai dažnai. Dažnai e, tokie patikrinimai vyksta pakankamai e, e, nepateisinomis sąlygomis. Tai nėra pasti patikrinimai, kuomet tikrinimės e, vairuotojų dokumentai. E, žmonės gali laisvai judėti Europos Sąjungoje, negali būti diskriminuojami, nors jie yra vairuotojai, jie yra pilna teisė ES nariai, narių ir bei piliečiai, todėl turi būti atitinkamai traktuoju. Prašau pono pirmininko perduoti šią informaciją atitinkamus struktūroms, tolesniam įvertinimui ir išnagrinėjimui. Ačiū, ponas. European Obesity Day is an initiative which brings to... Ponas Trintifilidės. Ačiū, ponė pirmininkė reiktų uh, atkreipti dėsnį dėmesį į kovą su nutikimu bei antsvoru. Uh, kovo 22 reiktų paskelbti antsvorio bei nutukimo dieną, tai būtų padidintas samoningumas Europoje bei užtikriname, kad antsvorį turinčių pacientų uh, pacientas būtų išgirstas. Nutukimas yra lyga, o ne problema. Todėl reiktų aktyviai palaikyti šią visuomenės dalį pagal sveikatos tarnybas. Šia, ši problema e, Europoje pasiekė epideminį lygį. Jeigu nebus imtasi jokių veiksmų, tai maždaug 150 žmonių, 20 procentų bus nutukę tai 20 procentų visų žmonių, o vaikų bus nutikę net 10 procentų iki 20 metų. Todėl mes turime atkreipti didesnį dėmesį į nutukusių žmonių problemas. Pane Figureido. Jo prezident. Ačiū pirmininkė. Šiandien, kai minime šimtasias tarptautinės e, moters dienos metinės, E, mes turime pareikšti, kad tai yra kovos už, už moterų teisų dieną ir e, kovos su bet kokia diskriminacija diena. Turime prisiminti visas, kurios kenčia nuo diskriminacijos ir įvairių smurto formų. Turime dar kartą akcentuoti, koks e, svarbus šis klausimas. E, kai kalbame apie lygybę, kuri turėtų būti įtvirtinta ne vien e, teisėje, bet ir tikrovėje. E, būtent moterys e, dirba labai daug sezoninių, prastai apmokamų darbų. 75 milijonai žmonių ES gyvenama skurde. Taip pat šią dieną turėtume paraginti moteris neatsisakyti savo svajonių, E, kovoti su neteisybė, su diskriminacija ir raginti e, jas atverti savo ateičiai platesnius horizontus. Uh, you, um... Ponas Bafton, Dėkuoju, pirmininkė, noriu atkreipti e, jūsų dėmesį į tai, kad Velse bus surinktas referendumas iš tikrųjų mums neleido surenkti tokio referendumo dėl konstitucijos, dėl Lisabonos sutarties, bet renksime referendumą dėl tolesnių Velso asamblėjos galių. Reikalas toks, kad visos e, Velso politinės e, partijos, e, leiboristai ir kitos remia šį žingsnį, nori daugiau galių, bet ne aš. Su jais elgiamasi kaip su kvailiais Ir aš manau, kad ko gero asamblėjoje e, posėdžiausia 80 žmonių. Tuo tarpu mes turime labai daug praktinių problemų, mūsų prasti keliai, e, nesutvarkytos gatvės. Aš e, labai e, norėčiau, kad Velso žmonės atsistotų ir pasakytų ne. Dziękuję, panie przewodniczący. Ponas Nikolašek. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau išreikšti savo solidarumą su gamtinės nelaimės Madeiroje aukomis. Susiklošiusi situacija reikalauja labai skubių priemonių. Turime palaikyti nukentėjusius nuo nelaimės žmonės. Turime atstatyti infrastruktūrą. Portugalijos valdžios institucijos, tikiuosi, nustatys šios nelaimės žalą ir mes rasime lėšų ES biudžete Portugalijai padėti. Europos parlamentas turėtų pasinaudoti fondų ir padėti nukentėjusiems nuo nelaimės žmonėms. Norėčiau kreiptis į kolegas, prašydamas paramos Portugalijai ir taip pat reiškiu savo užuojautą kitos katastrofos Afrikoje aukoms. Ačiū. Mr. President, uh, colleagues, we recently Pone pirmininkė, kolegos, visai neseniai mes prieėmėme rezoliuciją dėl Ukrainos. Toje rezoliucijoje mes kvestionavome buvusio Ukrainos prezidento apdovanojimą skirtą Stefanui Banderai. Mūsų rezoliucijoje yra pastraipa, kuri susilaukia labai daug kritikos vakarų Ukrainoje. Norėčiau pasakyti, kad toje rezoliucijoje nėra kvestionuojamas Banderos tikslas sukurti nepriklausomą Ukrainą. Mes pritarėme laisvai Ukrainai, ES visiškai pritarė Ukrainai, mano šalis Lenkija taip pat palaiko Ukrainą. Tačiau apgailestaujama, kad šis apdovanojimas buvo skirtas tam tikromis tragiškomis aplinkybėmis. Aš manau, kad mums mes neišreiškime užuojautos nukentėjusiems kovoje už laisvę ir nepriklausomybę. Tada mes būtume pasiekę tikslą - laisvą Ukrainą egzistuojančią šalia nepriklausomų kaimynų. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Dabar čia Bašova žodis suteikiamas, prašom. Ačiū. Atsižvelginti Slovakijoje priimtą įstatymą e, buvo sulaukta daug kritikos. Norėčiau dabar atkreipti dėmesį į Europos komisijos teisės tarnybos išvadas įstatymas bei vykdomosios nuostatosios yra nesuderinamos su pagrindinėmis teisėmis bei atitinkamos e, Europos tarybos e, primtomis išvadomis bei su Slovakijos konstitucija. Ši išvada neatsižvelgia į proporcingumo bei protingumo kriterijus bei daroma prielaida, kad jis apriboja laisvą žmonių judėjimą ir pakenkė šiam vienam didžiausių akį komuniter pasiekimų, kliudo vidaus rinkos vystimuisi. Teisės tarnyba mano, kad šis pakeistas kalbinis įstatymas kertasi įvairiausių, įvairiausiais europiniais dokumentais, direktyvomis, taip pat ir su mm, teisė teikti paslaugas pagal 56 straipsnį gali kilti problemų ir mm, su sveikatos apsauga. Taigi šis įstatymas apgina labiau valstybės, o ne piliečio teises, todėl prašau komisijos imtis visų reikalingų žingsnių, kad būtų visiškai te, taikoma bendrijos teisė. Ačiū, ponė pirmininkė. Reiktų šiandien prabilti apie moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Eurostatas rodo, kad tendencija teigiama. 80-ame dešimtmetyje buvo 17 procentų moterų dirbo, dabar 34 procentai, bet krizė, e, kuri palėtė visą pasaulį, e, kenkia tokiems pasiekimams Rumunijoje kai kuriuose sektoriuose dominavo vyrai praeitie, tačiau čia situacija keitėsi. Nepaisant to, e, egzistuoja atlyginimo skirtumas tarp vyrų ir moterų, būtent dėl to komisijos rengiamas įstatymų paketas yra toks svarbus. Mums būtina e, nustatyti aiškius tikslus, kad galėtume panaikinti vyrų ir moterų atlyginimų skirtumus turime užtikrinti moterų geresnį dalyvavimą darbo rinkoje ir tai turėtų būti 2020 strategijos dalis. Pone Reigner. Ačiū, ponė pirmininkė. Pastarėjai įvykiai Turkijoje paliudijo, kad darbuotojų, profsąjungų, bei ypač moterų darbuotojų teisės yra nepakankamai ginamus. Du mėnesius 12 tūkstančių e, e, darbuotojų tekel tabako įmonės prieš e, darbo dienos trumpinimą, atleidimus per streiką premjeras Erdoganas nekarta grasino uh, išblaškyti jėgą uh, streikuojančiuosius. Uh, per um, streikus policija užpuolė streikuojančių žmonių demonstracijas, apšaudė guminėmis kulkomis, dujomis. Pone pirmininkė, reikia užtikrinti, kad Turkijoje profsąjungos taptų lygiateisių socialinių partnerių bei būtų įtvirtinta profsąjungų lygybė, nepriklausomybė. Taigi reikia užtikrinti visišką darbo organizacijos konvencijų taikymą. Gistris. Luigi Magistris. Ačiū pirmininkė. Dar kartą, e, mes Italijoje susidūrėme su e, gamtos nelaimė, su e, aplinkosauginė katastrofa vieno, prie vienos iš upių. Tai susiję su nesugebėjimu sutvarkyti atliekas. Matome, E, tokiu atveju kampanijos regione matome, kad vis labiau e, toksinių, vis daugiau e, toksinių medžiagų yra išmetama kraštovaizdyje. Norėčiau paklausti, ką komisija daro, priversdama Italiją laikytis aplinkosauginių standartų, ypač atsižvelgiant į neseniai priimtus Teisingumo teismo sprendimus. Labai blogai, kad nesugebama sustvarkyti e, su šiukšlėmis e, kampanijos regione e, apie situaciją Neapolyje, kuri tęsiasi labai ilgai, esame daug girdėję. Dėkoju, ponė pirmininkė. Konferencija Afganistano klausimais e, Londone aptarė e, galima pagalbą šiai šaliai tame tarpe ir pagalbą moterims. E, neužilgo ketinamas renkti Loyal Jirga ir aptarti galimybę susitaikyti su talibanu. Tuo tarpu talibanas ir toliau norėtų moteris laikyti priespaudoje. Todėl e, šiandien 2010 m. kovo 8 d. aš raginu, kad ES taptų garantų e, Afganistano moteriams ateityje. E, nes Afganistano režimas sistemiškai žudė moteris daug daugiau negu kad bet kur kitur pasaulyje. Dabar žodis ponui Busutil. Dente. L-incident diplomatiku bejn. Dėkoju, pirmininkė. Diplomatinis įvykis tarp Libijos ir Šveicarijos iš tiesų atnešė labai rimtų pasiekmių ES piliečiams, kurie nori nuvykti į Libiją, tačiau dabar negali. Ypač reikia kalbėti apie žmonės, kurie dirba Libijoje, taip pat apie Europos investuotojus, kurie nebegali siūsti ten savo darbuotojų. Darbuotojai, kurie dabar jau yra Libijoje, negali likti ten tiek, kiek pageidautų. Akivaizdu, kad reikia imtis kažkokių priemonių. Pone pirmininkė, ES nieko atrodo negali padaryti ir ji tapo tokio incidento įkaitę tarp dviejų, trijų trečiųjų šalių. Taigi, ponė pirmininkė, aš norėčiau, kad būtų imtas visų priemonių, kad ši situacija būtų kaip galima greičiau išspręsta. Dėkoju. Pirmininkas, ponė Murkėza. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes norėjome, kad Venezuelos vyriausybė pasiaiškintų dėl tariamo bendradarbiavimo su ETA ponas Iturgai turėtų gauti naujesnės informacijos, nes šeštadienį Venezuelos vyriausybė pareiškė pareiškimą kartu su Ispanijos vyriausybė dėl šio klausimo. Buvo patvirtintas Venezuelos vyriausybės ir Ispanijos vyriausybės bendradarbiavimo planas kovojant su terorizmu. Mes turėtume tuo labai džiaugtis, turėtume pasveikinti Venezuelos vyriausybę dėl aiškaus įsipareigojimo bendradarbiauti su Ispanijos vyriausybė, kovojant su terorizmu, kovojant su ETA. Ir neturėtume spekuliuoti tokiais rimtais politiniais klausimais. Mes turime užtikrinti teismų nepriklausomumą, turime užtikrinti uh, tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su terorizmu. Dėkoju. Pirmininkas dėkoju, dabar pono Šmit. Ačiū ponė pirmininkė. Šeštadienį Islandija tarpė, tarė aišku ne ISAF susitarimui ir komisija nepamirškima rekomendavo pradėti stojimo dėrybą su Islandija. Taigi Londono finansinis centras be abejo turi teisių, buvo į iSafe investuota, na, bet tai buvo jų sprendimas. Turime užtikrinti, kad Islandijai teikiami reikalavimai yra proporci būtų proporcingi ir protingi. Islandai turėtų būti šiltai sutikti. E, Europoje jie niekada nebalsuos už valstybę, e, už narystę, jeigu Londonas ir Haga taikys tokius reikalavimus. Taigi turėtumėme e, parodyti solidarumą, turime elgtis kitaip, turime palaikyti Islandus. Taigi turime bandyti išspręsti problemas kartu, petys petin. Mr. Jadot, for one minute. Ponas Janat, vieną minutę. Sir, my information is that you have already... Yeah. There is no, there is no point, or, point of order. Jūs dėl darbo tvarkos, kolega, ar dėl ko norite pasisakyti? Momento. Personal statements can come at the end, but not, not at le decía, point. le decía, señor presidente, que la señora Muñiz me ha citado por lo técnico. Pone Muñiz mane citavo, todėl, manau, turiu teisę pagal darbo taisyklę sureaguoti pabaigoje, diskusijų pabaigoje, kolega, jums bus suteiktas žodis, ponas Žedo, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Būtų džiugu, kad nuo pradžių nustatytumėte man skirtą kalbą bėjimo laiką, taigi vasario pabaigoje nuniokojo vakarų Prancūzijos pakrantę, žuvo žmonių. Mes reiškime užuojautą žuvusiesiems, džiaugiamės bei dėkojame visiems, kurie padėjo kovoti su šia katastrofa. Tikrai būtų gerai, jog kuo skubiau būtų sukurtas fondas, iš kurio būti e, paremti labiausiai nukentėjusieji. Reiktų pasimokyti iš šios katastrofos. 5-6 milijonai prancūzų gyvena užliejamuose teritorijuose. Mes regėjome, kaip prancūzijos vyriausybė, prezidentas Sarkozy bandė imtis priemonių, tačiau tie, kas nieko nedarė, turi būti patraukti atsakomybėn. Reikia pasistengti, kad būtų E, užtikrinta, jog europinės lėšos būtų panaudomas teisingai, kad būtų jos su tam tikromis sąlygomis susijimas, kad statybos infrastruktūros atkūrimo projektai e, būtų tinkamai įgyvendinami ir kad e, tai būtų kuo greičiau padaryta. Ponas Fox. President. Dėkoju. Pirmininkė. Devone nuo dešimtojo dešimtmečio gaminamas pastiprintas vynas. Tačiau leibor, e, leiboristų e, valdžia dabar sako, kad vienas produktas prilyksta antisocialiniam elgesiui. Sakoma, kad tas gėrimas turėtų būti uždraustas, nes e, jame yra ir alkoholio, ir kafeino. Bet tada reikėtų uždrausti ir airišką kavą kaip galima būtų reglamentuoti tokius dalykus. E, vieno produkto uždraudimas neišspręs neatsakingo e, alkoholio vartojimo problemos. Ar iš tikrųjų žmonės galvoja, kad uždraudus šį produktą tie huliganai, kurie dabar jo per daug vartoja, ims staiga ir pradės gerti vien arbatą. Dabar žodis ponui Tavaris. Vieną minutę. Obrigado. Quando há um ano ou dois o euro era. Dėkoju. E, prieš metus ar porą metų mes turime pripažisti, kad eurozonos e, šalys e, labai skiriasi. Dabar daug skundžiamasi apie tai, kas vyksta eurozonoje, bet e, niekas e, nevertė Europos vadovų e, sudaryti e, pinigų ir valiutos sąjungą. Neegzistuoja tokio dalyko kaip e, perif, e, periferijos ekonomika. Jeigu užpuolama viena iš valstybių, tai užpuolamos ir visos. E, valstybės. E, turi būti vienas solidarumas e, tiek rytų valstybėms narėms, tiek Vokietijai, tiek kitiems. Jei nebus solidarumo šiandien, nebus jo ir rytoj. Turime padėti tiems, kurie kenčia. Ir turime galvoti apie juos, o ne apie tai, kaip išgelbėti bankus. Žodis ponui Agnių. Pone pirmininkė, ES harmonizuoja visas politikas. Taip pat reikėtų kalbėti apie meteorologinių sąlygų reitingavimo institucijas. Tai yra labai svarbus saugumo reitingavimas, kuris uh, užsieima meteorologiniais uh, tyrimais. Šis, uh, ši organizacija yra unikali dėl ypatingų meteorologinių sąlygų mano šalyje. Jeigu mes sukursime harmonizuotą pilotų licenciją, tai um, šito reitingavimo bus atsisakyta, todėl daugelis privataus sektoriaus pilotų nebegalės dirbti savo darbo. Ir tai galima būtų prilyginti Anglijos galimybėj laimėti pasaulio taurę. Taigi, jeigu bus atsisakyta šio reitingavimo, kils grėsmė saugumui ir lėktuvų pilotavimui. Europos aviacijos saugumo agentūra turėtų dar kartą apie tai pagalvoti. Galėčiau pateikti ir dar vieną pavyzdį susijusiu su Britanijos įstatymų panaikinimu dėl e, brangiai kainuojančių ES teisės aktų įgyvendinimo. Dėkuoju ponui Agniu. Angelika Veltman dabar prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai vienas iš tūkstantmečio vystimosi tikslų buvo iki mm, pusę, per pusę sumažinti skurdą. Dešimtieji metai yra europiniai kovos su skurdu metai. 16 procentų europiečių, 79 milijonai žmonių gyvena žemiau skurdo ribos ir 16 milijonų europiečių gyvena, gauna tik 60 procentų pajamų vidurkio savo šalyje. Tai reiškia, kad jie netenka galimybės dalyvauti pilietinės visuomenės veikloje. Dešimtųjų metų strategija, kuomet mes kovojame su skurdu socialinė atskirtimi, turi būti, e, strategija turi būti tesama net ir šiais, šiais, šiais krizės metais. Atsiprašau, ponė Staras dabar. señor presidente. Señorías, el motivo de mi intervención. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie kustos įstatymo taikymą Ispanijos Foriteros salai, tai yra Balearų salų dalis, tai yra 19 km skersmens, nedidelė salelė ir ten šio įstatymo taikymas yra ne vienareiškimas, jis gali būti naudingas ten, kur yra didelis tankis tačiau ten situacija kitokia, daugiausiai gyvena iš, iš paimų iš turizmo, jau 30-40 metų esama situacija egzistuoja, ten yra mažos šeimų įmonės, jos tiesiog yra nusavinimas, pavyzdžiui, viešbutis Rokaber yra pirmasis arba Blue Bar. Na, žinoma, tai pasaulyje garsios viešbučių grandinės, uh, ir jos tapo šalies reklaminių veidų užsienyje. Ten taip pat sukurta daug vietų, visi leidimai yra šių viešbučių turimi, tikrai nieko ne, ne, naudos net neštų šio įstatymo e, taikymas, taigi Foreterį reiktų e, taikyti išimti, būtina privačią nuosavybę išsaugoti, tą pasakė ir konstitucinis teismas, o taikyti įstatymą atgalinę tvarką e, turėtų katastrofinių pasiekmių. Reiktų atsižvelgti tai, kad apskritai e, nuostatų yra laikomas ir namai statomi ten, kur turi būti statomi. Žodis ponui Derosa. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, atsakymas, e, kurį gavo ponas Buzikas iš premjero Netanyahu apie tai, kad e, pereitą gruodžio mėnesį Europos parlamento delegacija nebuvo, įvažiu, nebuvo leista įvažiuoti į Gazą. Į šį laišką reikėtų uh, smarkiai reaguoti. Ponas Netanjahu neturi um, turėti galimybių kištis į šio parlamento teisės. E, pone Ashton e, turi reikalauti, kad Izraelis e, išspręstų humanitarnę krizę. Gazoje jį traktuotina kaip kolektyvinė bausmė taikoma palestiniečiams. Mes e, Taip pat matome, kad e, neramumai e, religinėse vietovėse, tame tarpe ir Hebronė, e, gali sugriauti galimybę pasiekti taikos. Dėkuoju, dabar žodis ponui Kelam. Dėkuoju. Kaip parlamento pirmininkas maloniai priminė, kovo 11-ąją Lietuva ir Estija žymės dviejų esmingai svarbių teisės aktų 20-metį. E, Lietuvai prieimus e, nepriklausomybės e, deklaraciją Talinė buvo taip pat priimta de deklaracija dėl um, Estijos Respublikos atkūrimo. Nors tuo metu uh, to šalis vis dar buvo Sovietų sąjungoje. Uh, Estijoje veikęs judėjimas e, jungia 90 procentų visų e, Estijos piliečių, apriepė apie 30 politinių partijų. E, tas judėjimas kažkuria prasme didelė dalimi tapo judėjimu dėl solidarumo Europoje. Pone Kreto, dėkoju, pone pirmininkė. Aš tikiuosi, kad e, bent jau šią tarptautinę moters dieną reikėtų būti kelnesniems ir skirti moteriams daugiau galimybių pasisakyti. Taigi norėčiau kalbėti apie rumūnių diskriminavimą Europoje, kuris vis dar pasitaiko. Visiškai neseniai Kopenhagos policija padarė ksenofobiškas deklaracijas Danų žiniasklaidoje apie rumūnus. Rumunai buvo pavadinti vagimis po vieno vienintelio įvykio. Italijoje neseniai 13 metų mergaitė nusižudė ir paliko raštelį, kuriame rašė apie patirtą diskriminaciją mokykloje. Šią vasarą turbūt jūs matėte plakatus kuriais buvo prašoma pasmerkti vagystės įvykdytas rumunų Prancūzijos geležinkelio stotise. Vienas dalykas yra gerbti įstatymą, tačiau kitas dalykas yra klyjuoti etiketę visai valstybei. Aš manau, mes turėtume pasmerkti tokius ksenofobiškus pareiškimus demokratinėse ES valstybėse narėse, tose valstybėse, kuriuose negerbiamos europinės vertybės geležinė uždanga atrodo vėl kyla tarp ES valstybių narių. Dabar ponas Keliai. Dėkuoju pirmininkė. Labai trumpai norėčiau kalbėti apie Atlanto strategiją. Vyksta labai daug diskusijų apie Baltijos strategiją ir Dunojaus strategiją, tačiau negirdėjau ne žodžio apie Atlanto vandenino strategiją. Aš manau, kad čia yra labai daug erdvės plėtrai. ES strategija 2020 labai aiškiai sako, kad ne viena valstybė negali pasiekti veiksmų vien, viena. Airija, Didžioji Britanija, Portugalija, Ispanija galėtų padaryti pažangą daugelįje sričių - energetikos, žuvininkystės, uostų ir biologinės įvairovės skaityse. Taigi norėčiau kreiptis į pirmininkaujančią Ispaniją, kad numatytų tokį prioritetą savo pirmininkavimo metu. Jeigu jie numatys tokį prioritetą, tai pasibaigus pirmininkavimo laikotarpį bus galima džiaugtis gražiais rezultatais. Dėkoju. Pone Patronevič. Ačiū, ponė pirmininkė. Per praėjusius trejus mėnesius Portugalijoje mes matėme šešis katastrofas jūroje, labai e, sunkus, 13 jūreivių žuvo, aštuonių kūnai dar nesuži, nesurasti, laivai e, nuskendo, nesugražinamai, e, įvairių žvėjų bendruomenių, e, bendruomenės liūdį ir reikia prisijungti prie šio liūdėsio. Žiema buvo sunki, buvo sunku išplaukti į žvejybą ir daugelis E, laukdavo krantuose, bet kai išplaukdavo, susidurdavo su labai sunkomis e, e, gamtos sąlygomis, buvo labai nesaugu. Čia mes reigime, kaip netinkamai apmokomi, apmokymai nulėmė didelės aukas. Šiame kontekste mes turime keisti situaciją, sukurti saugumo tikslus ir tai turėtų būti vienas iš bendrosios žvejybos politikos reformos tikslų. Reikia atnaujinti žvejybinį laivybinimą, padidinti saugumą, pagerinti mokymą žvejų e, dėl pagrindinių saugumo reikalavimų, taip pat užtikrinti, kad žvėjai neišplauktų į jūrą netinkamomis oro sąlygomis. Dar 13 narių sąraše dėje visiems negalėsiu suteikti žodžio, tik dviems dar pasisakyti bus laiko, ponas Masarė bus iš jų. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti būtinybę vieningai pripažinti Kosovą prieimus Lisabonos sutartį, valstybės narės prisėmė daug naujų įsipareigojimų, būtent suvienodinti bei koordinuoti užsienio politiką. Kosova buvo, Kosovas pripažintas kaip nepriklausoma valstybė 65 pasaulio e, valstybių, beveik visos NATO e, valstybės ir 22 iš 27 S valstybių narių. Taigi reiktų paraginti dviejojančias valstybės, nes Kiprą, Graikiją, Rumuniją, Slovakiją bei Ispaniją atidėti į šalį nesutarimus bei prisijungti prie daugumos, pripažinant Kosovo nepriklausomybę kaip įmanoma greičiau. Tai būtų labai svarbus signalas, liūdijantis mūsų didėjantį vieningumą bei augančią europinį integraciją. Ačiū. Dėkoju. Dabar paskutinis pasisakantysis ponas Brons. Dėkoju, pirmininkai pirmininkė. E, globalinis kapitalizmas e, verčia žmonės keliauti po visą pasaulį, kai kurie iš jų keliauja teisėtai, kiti nelegaliai. Tai dažnai lemia e, fabrikų ir gamyklų uždarimą, žmonės atsiduria gatvėje. E, žmonės tada keliauja ten, e, kur e, darbo jėga pigiausia. Ekonominės krizės laikotarpiais politikai imasi protekcionizmo. Tik tai tai tarsi turėtų sudaryti galimybės atkurti mūsų ūkį. Tačiau e, e ekonomika turi tarnauti žmonėms, o ne žmonės tarnauti rinkos jėgoms. Thank you.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 sako ponas Obermeier, kad e, ankstesnėje diskusijoje ne viskas e, buvo visiškai aišku. E, labai pravartu žinoti, kada vienas ar kitas narys gali pasisakyti. Reikėtų labai aiškiai numatyti pasisakymo laiką prašiau žodžio penkis kartus ir nesuprantu, kodėl nei vieną kartą jo negavau. Pirmininkas, mes laikomės procedūrų, o jūs turite taip pat atsiminti, kad prašymų pasisakyti buvo 60, tam buvo skirta 30 minučių o žodis buvo suteiktas 36 nariams. Taigi pasižymėsiu jūsų pavardę ir pasistengsiu, kad kitą kartą jūs busite tarp pirmųjų. Tačiau būtent taip mes dirbame, norėčiau steigti žodį visiems jums, dėja, ne visada turime tam laiko. Panašu, minėt, fél éve nem kaptam szót, nem tudom azt. Ačiū. Aš norėčiau išreikšti tą patį skundą, jo pusę metų negaunu žodžio per vienos minutės pasisakymus. Aš sėdžiu čia jau visą pusmetį ir niekarto negalėjau pasisakyti. Mr. Tekeš, I personally. Pone Tekeš, aš bent tikrai vieną kartą esu jums suteikęs žodį. Taigi nesažininga kalbėti, kad nieko met negavote pasisakyti. Norėčiau nariam priminti, kiek įmanoma anksčiau informuokite, kad norėsite pasisakyti, juk mes sudarome sąrašą. Tuomet galiu jūs pateikinti, kad kitą kartą gausite žodį. Taigi ačiū jums visiems. Galime toliau nagrinėti darbų tvarkę, perėti prie kito klausimo. Dalším bodem pořadu jednání je zpráva, kterou předkládá paní. Taigi dabar pagal darbo tvarkę Debriun pranešimas gyvūnų sveikatos reikalavimai taikomi nekomerciniam naminių gyvūnų.